Ponas ir ponai, prašau visų susėsti, prasidės parlamento kvestorių rinkimai, balsavimas vyks elektroniniu būdu. Man patiktas kandidatų sąrašas. folgende kandidaturen habe ich erhalten catherine bearder catherine berder cornelis de jong karol karski andrei kovačev boguslav liberacki ir elizabet morin chartier kandidatės ir kandidatai man pranešė, kad jų kandidatūros nominuotos jiems pritarant. Pirmajame ir antrajame balsavimo etape reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, trečiojo etapo metu jos nebereikia. Balsavimo procedūra vyks taip pat, kaip ir vakar, renkant parlamento pirmininko pavaduotojus. Šešios kandidatės ir šeši kandidatai yra numatyti į penkias laisvas vietas, taigi um, galios tie balsai, kurie užtikrins penkių kandidačių ar kandidatų išrinkimą. Jūs e, neprivalote e, balsuoti už visus penkis, galite balsuoti už vieną, du ar tris, tačiau ne, negalite savo balso atiduoti daugiau nei už penkias kandidatūras. Ar dėl techninių klausimų turite kokiu pastabų ar klausimų? Ar galiu tarti, kad procedūra yra aiški visiems, e, bent jau kolega Ferhoštatas linksi, kad jam viskas aišku, kadangi niekas neprieštarauja? tarsime, kad jūs šiai procedūrai pritarėte ir su ją esate susipažinę. Dann, meine Damen und Herren, kommen wir zur Wahl. Ponios ir ponai, prasideda kvestorių rinkimai, elektroninis balsavimas pradedamas.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 Nee, also jetzt Moment mal, das ist, äh, ich weiß jetzt, Augenblick. Äh, palaukite, minutę. Aš dar nebaigiau balsavimo, juo labiau, kad yra dar daug kolegių ir kolegų, kurie vis dar ateina į salę. Taigi balsavimas dar nėra baigtas. Aš nebaigiau balsavimo, todėl kad pakankamai daug kolegų dar ateina į salę, taigi anuliuosime šiuos balsus ir pradėsime balsavimą iš naujo. Ponios ir ponai, prašau jūsų dėmesio. Nežinau, kas nutiko su technika, tačiau aš tikrai nesakiau, kad balsavimas baigiamas todėl negali būti skaičiuojami balsai man nepasakius, todėl kad balsavimas buvo paskelbtas 13.00, o dabar yra 13.05 ir vis dar daug kolegų ateina, galbūt jie prieš tai buvo užstrigę lifte, taigi pakartosime tą balsavimą, jo labiau, kad aš jo nebuvau baigęs. Paskelbęs baigtų. Sr. Presidente, é uma, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, parece ponė pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad ir taip buvo aišku, kad jei pirmininkas paskelbė balsavimo pradžią, tai plenarinėje salėje vis dar e, dalis narių sėdi, dalis ateina, dalis išeina. Dėl šios priežasties E, dėl to, kad vis naujų narių ateina į salę, mes negalime kartoti balsavimo. Ir aš baigsiu tuo jau, ponia pirmininkė. Taigi, ponia pirmininkė, Jei dabar kartosime balsavimą, tai rezultatai gali keistis. Tuo tarpu asmenys jau atidavė savo balsą. Mes negalime keisti žaidimo taisyklių baigus žaidimą. Pone pirmininkė, tai yra labai akivaizdu. Pone kolega, šiuose rūmose taisyklių turi būti laikomasi, o taisyklė yra, kad balsavimas baigiamas tada, kai aš jį paskelbiu, kad jis baigėsi. Tuo tarpu aš dar neskelbiau, kad balsavimas baigtas. Taigi šis e, balsavimo etapas, šis rinkimų etapas dar nesibėgė. Ir jei e, šioje salėje koks nors techninis darbuotojas netyčia paspaudžia kažkokį mygtuką, tai nereiškia, kad balsavimas baigiamas. Taigi dar kartą privalome pakartoti balsavimą. Ponios ir ponai, laikantis visų taisyklių ir siekiant, kad niekas e, nebejotų rezultatais, beje, jūsų pastaba buvo e, teisinga. Aš tikrai laukiu kolegų, kurie dar kilo į salę liftais. Taigi suteikime 2-3 minutės balsavimui ir tada baigsiu rinkimus. Tik tada, kai aš pasakysiu tą sakinį, kad balsavimas rinkimuose baigtas, tuomet techninio darbuotojo paprašysiu paspausti mygtuką. Ponios ir ponai, balsavimas dėl rinkimų pradedamas.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 425 ponas Bider, ponas Kovačiavas 420, ponas De Jong 152. 677 buvo galiojantys balsai, 90 negaliojančių, taigi e, ponia Moran Šartie, ponas Liberatskis, Ponas Biedar ir ponas e, Kovačevas yra išrinkti. Sveikinu. So, wir brauchen jetzt einen... Dabar reikalingas antras rinkimų etapas. Noriu paklausti kolegės Karski ir De Jong, ar jie. E, neatsima savo kandidatūrų. Pone Dejongai, ponas Karski, jūsų kandidatūros lieka.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 kolegos balsavo. Tuomet šis rinkimų etapas baigiamas. auf herrn karski entfielen dreihundertsiebenundvierzig stimmen auf herrn de jong. zweihunderteinundsechzig damit ist herr karski gewählt. ponas karski keturi šimtai septyniasdešimt trys balsai o e, ponas de jong keturi šimtai šešiasdešimt vienas balsas taigi sveikiname poną karskį. Noriu pasveikinti išrinktus kolegas. Yra dabar tik vienas balsavimas. Tai yra balsavimas dėl komitetų narių skaičiaus. Pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą dėl sprendimo. Kas jam pritarė, pakelkite rankas. Kas, kas prieš? Kas susilaiko?